bus patvirtinamas. Toliau rašytinė deklaracija 71.9. Elizabeth Flynn, Mikael Telef Palusa, Jeraka, Lėdinda Geringa. surinko daugiau negu pusės narių balsus, parašus. Ir dabar e, bus išsiųsta adresatams ir paskelbta tarp priimtų dokumentų. Pasirašius jų vardai bus įtraukti šio posėdžio protokolą. Pone Lin, galbūt norėtumėt pasisakyti? Dėkuoju. Norėčiau padėkoti visiems už tai, kad pasirašėte 71 rašytinę deklaraciją dėl krūties vėžio. Kaip žinote, tai yra pagrindinė mirčių priežastis ES moterų, priežastis tarp 35 ir 59 metų. Ir mes norėtume, kad būtų e, šita deklaracija išplatinta visiems e, centrams. Tai bus dar vienas žingsnis, kuris padės užtikrinti, kad būtų imtasi veiksmų ES lygių, kad būtų užkirstos pasiekmes šios lygos. Dėkuoju, dėkuoju Jums kolegė ir visiems, kurie pasirašė šią rezoliuciją. 2009 gruodžio 17 dieną komisija pateikė pasiūlymą dėl ponė Migelskio imuniteto pašalinimo.